Colleagues, dear friends. Kolegos, gerbiami bičiuliai, gerbiami nacionalinių parlamentų atstovai, pradėkime. Man labai malonu pasveikinti jūs susirinkusius į šią posėdžio dalį. E, labai svarbią temą svarstysime Vaikai, vaikai yra labiausiai pažeidžiami, labiausiai nukentėję nuo migracijos krizės, 30-40 procentų tų, kurie atvyksta, yra vaikai ir mes turime užtikrinti saugumą vaikams. Savalaikė ši diskusija, nes e, komisija rytoj per plenarinę sesiją atsakys į klausimą mūsų dėl e, dingusių bežnios vaikų. Europolas e, pernai E, paskelbė labai didelį surūpinimą keliančią informaciją apie dingusius bežinios vaikus Europoje ir mes labai daug dėmesio skiriame vaikų e, tragedijai, tų vaikų, kurie e, dinksta bežinios Europoje ir mes turime galvoti, kaip juos apsaugoti. Mes Europos parlamente šiuo metu uh, peržiūrime prieglopščio priemonių rinkinį, e, direktyva dėl procedūrų kvalifikacijų bus perkvalifikuota į reglamentą, Dublino sistema, Eurodag, taip pat direktyva dėl prieimimo. E, svarstome, mes turime su jumis apjungti paėgas, nes visi bendrai esame už tai atsakingi ir mums reikia jūsų e, taip pat indėlio šiandieną E, turime svečių Vincenzo Bianko. E, vienas iš mūsų svečių yra Katanijos meras. Mes žinome, kad Sicilija yra tarsi fronto linijoje dabar e, migracijos kontekste. Jūs kalbėsite apie nelydimus vaikus, nepilnamečius vaikus. Ačiū Italijai už viską, ką jūs darote, siekdami apsaugoti um, uh, uh, vaikus. Martina Erba, Kliūneman, e, pas mus taip pat lankosi. Ji yra Europos teismo, teismo civilinės ir komercinė bylose narė. Jūs irgi dirbate šioje srityje nelydimų migrantų vaikų. E, toliau e, Martin Verštegen. Tikriausiai neteisingai jūsų ištariau pavardę, atsiprašau dėl to. Ir jūs Nidos e, fondui vadovaujate. Jis labai svarbus yra, užsima svarbiais e, globos klausimais nacionaliniu mastu. Taip pat pas mus atvyko Omid Mahmudi, SM komandės Sorbund Švedijos organizacijos, kuri užsima e, nelydimų nepilnamečių reikalais steigėjas. Jūs, e, mes su jumis buvome susitikę, kai lankėmės Švedijoje, Libe E, komanda buvo nuvykusi, mums padarė didžiulį įspūdį jūsų darbas vietoje ir jūs pademonstravote, kad e, visuomeniai tai ne našta, o didžiulis turtas, jeigu teisingai pritaikytos integravimo priemonės. Taip pat norėčiau vaikų teisų intergrupės e, bendrapirmininkės Jean Lambert bei kitas kolegės ir Natalie Grisbeck. E, mes turime galvoti apie vaiko geriausius interesus ir turime prisiminti, kad vaikas yra pirmiausiai vaikas, nepriklausomai nuo to, koks jo statusas. Ir mes dirbame labai daug migracijos srityje. Keletas praktinių pastebėjimų. Kai e, išklausysime šių visų nuostabių klausytojų, e, E, pakviesime nacionalinių parlamentų atstovus pasisakyti, įsiregistruokite, jeigu norėsite kalbėti. Jūs tikriausiai iš sekretoriato gavote formą, kurią reikia užpildyti kolegoms e, taikoma įprastinė sistema, kelkite rankas ir galėsite kalbėti maždaug dvi minutės, jau galima registruotis ir e, mes paskui suteiksime jums žodį. Pirmiausia, žodį suteikiu Vincenzo. Dėkui, gerbiamą pirmininkę. Aš, kaip sakėte, Katanija meras esu ir esu regionų komiteto narys. Katanijos delegacijos atstovas, aš rengiau regionų komitete dvi nuomonės apie Europos komisijos pasiūlymus dėl prieglopšio teisių ir tarptautinės apsaugos. Šis Europos komisijos pasiūlymas skirtas tam, kad užsitikrintume vienodumą tarp skirtingų teisės aktų sistemų. Egzistuoja skirtingos nuosos dėl pagalbos, e, skirtingi reikalavimai dėl prieglopščio aš e, Sicilijos didelio miesto meras esu ir per pastarosius keletą metų mes atsidūrėme tarsi fronto linijoje kovodami, bandydami išgelbėti migrantus jūroje ir teikiame jiems tarptautinę apsaugą. Mūsų pakrančių tarnyba taip pat laivai iš valstybių narių ir trečiųjų šalių mums padeda šiame darbe. Mes tikriausiai visi sutinkame su tuo, kad privalome kiekvieną gyvybę atsidūrusią pavojoje gelbėti, ar tai būtų vyras, moteris ar vaikas. Deja, daug žmonių žuvo, tačiau mums pavyko nemažai žmonių ir išgelbėti vyrų, moterų, vaikų. Ir aš manau, jog mes visi sutiksime su tuo, kad tarptautinė humanitarinė teisė, humanitariniai principai yra svarbiausi mums mes. E, turime specialias patalpas tiems žmonėms, kurie atvyko pas mus į Kataniją. Kartais e, žmonės atvyksta beviltiškoje padėtyje. Aš 30 metais tapau Katanijos e, meru ir supratau, kad reikia spręsti ypatingą situaciją. Italija ir Europos Sąjunga tuo metu pamatė, kaip plėtojasi krize prieš mūsų visų akis. Ir mes e, perėmėme sporto įrenginius, kad galėtume užtikrinti e, migrantams, pirmiausia iš Sirijos, Eritrėjos, Afganistano prieglopsti. E, atvyksta žmonės ir iš kitų šalių, pavyzdžiui, pietinės Afrikos valstybių. Ir Mano šalies vyriausybė bėgant laikui įdėgė visą eilę politikos priemonių. Tai reiškia, kad mes galėjome perkelti naštą nuo e, tų vietų, kur pabėgėliai priimami ir paskui e, jie buvo toliau paskirstyti e, po skirtingas teritorijas. Maždaug dviejose tūkstančia komunų e, progra programoje dalyvauja Tai reiškia, kad mes galime užtikrinti apsaugą prieglopščio prašytojams. Aš e, norėčiau, galvodamas apie savo patirtį, paminėti keletą dalykų susijusių pirmiausiai su nepilnamečiais. Per pastaruosius keletą metų nepaprastai daug pabėgėlių atvyko pas mus ir vis daugiau nepilnamečių. Neseniai maždaug 800 žmonių atvyko į Siciliją praeitą savaitę konkrečiai. Ir apie trečdalis iš jų yra nelydimi nepilnamečiai. Mes sakome, galimai tai yra nepilnamečiai, nes yra problemų nustatant, ar tam tikri asmenys yra 16 metų ar vyresni. Sunku yra tą pasakyti, ypač jeigu tie žmonės neturi dokumentų. Tačiau iš asmenės patirties galiu kai ką pasakyti, nesiplėsdamas, kad nepaprastai svarbu yra mums plėtoti bendrijos iniciatyvas, kol kas jos yra nepakankamos. Matome ypatingą situaciją ir mes turime e, imtis netėliotinų priemonių. Žinome, kad po dviejų, po penkerių metų vis tiek reikės spręsti tas pačias problemas ir mes nebegalėsime tuo metu jų tų problemų spręsti kaip ypatingų skubių problemų. Reikia politikos priemonių ir reikia taip pat bendradarbiauti su šalimis, iš kurių atvyksta migrantai. Mes turime siekti investuoti į galimybių sukūrimą tiems žmonėms, kad jie užsitikrintų deramas pajamas ir tam tikrą gyvenimo standartą. Tai dalis problemos sprendimo. Taip pat yra labai svarbu kovoti su prekyba žmonėmis ir nusikalstama kitokia veikla. Katanijos prokuroro biuras labai daug dirba ir e, esant problemams atliekami tyrimai, kad organizatoriai nusikaltimų ir prekybė žmonėmis būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Jau yra žmonių teistų už baisius nusikaltimus, kai kas iš jų susijęs su žudinėmis ir jie nustatyti kaip nusikaltėliai. Kartais jie, pavyzdžiui, įtempia e, migrantus į laivus, paskui juos perkelia prievartą į mažesnius laivus ir tada žmonės žūsta. Uh, Ir mes siekiame, kad valdžia patrauktų tuos žmonės atsakomybėn, kurie nusikaltelius. Ir reikia taikyti griežtas bausmes jiems. Nelydimi nepilnamečiai. Reikia mums apginti nepilnamečių teisės. Reikia veiksmingiau panaudoti esančias taisyklės Ir aš apie tai kalbėjau regionų komitete, taip pat kitur. Mums labai svarbu užtikrinti nepilnamečių teisės ir užtikrinti jiems globą ir tam tikrą apsaugą, kad jie nekentėtų nuo smurto. Ir dar paskutinis pastebėjimas. Reikia apsaugoti nuo smurto nepilnamečius Šventos e, Agotos festivalis neseniai vyko. Tai labai e, svarbu, svarbi šventė Katalikų bažnyčios ceremonija buvo labai e, graži, viskas vyko netoli mūsų. Ir ten yra netoli tos vietos apleistas sodas. Žmonės paprasčiausiai mesdavo ten šiukšlės, o jaunimas, kai kurie aktyvų žmonės, iš Katanijos susibūrė, visi dirbo kartu, kad tas e, parkas taptų tikrų parkų, tikrų sodų. Ir dabar jis yra naudojamas e, sodinamos gėlės, augalai kiti, tai labai malonus, gražus toks eksperimentas, kurį mums pavyko sėkmingai įgyvendinti. Taip, per l'ottimo lavoro. Ačiū labai. Tikrai puikiai padirbėta. Kalbame apie migrantų vaikų krizę ir tai e, netgi ne tiek krizė, kiek tragedija. Dėkojame Jums už Jūsų pagalbą, už Jūsų darbą. Dabar iš karto suteiksiu žodį e, teisėjai Martinai Erb Kliuneman, kuri mums e, papasakos apie e, civilinę teisę, apsaugant vaikus ir prieglopšio teisę. Ačiū, ačiū už kvietimą e, su Jumis pasikalbėti, kaip praktinė specialistė dirbanti su nepilnamečiais, nelydimais nepilnamečiais teismuose Vokietijoje. Žinote, kad Vokietijoje yra daug pabėgėlių. Dabar e, jų yra daugiau nei 45 e, tūkstančiai nelydimų nepilnamečių Vokietijoje. Kas yra nepilnametis? Tai e, asmuo, kuriam dar yra sukakę 18 metų, jo galimybė sudaryti tam tikrą susitarimą, sutarti jo e, galimybės yra ribojamos. Ir dėl tam tikrų priežasčių jis negali gauti įvairių e, paslaugų, pasinaudoti e, sistema. Taip yra įrašyta mūsų civilinėme kodekse. Nelydimas nepilnametis tai vaikas, kuris nėra mūsų šalies pilietis ir atvyksta į šalį be tėvo arba e, teisėto globėjo. Vokietijos civilinėme kodekse nurodyta, kad e, jeigu tėvai e, negali globoti vaiko, šeimos teismas turi imtis būtinų priemonių, kad užtikrintų vaiko interesus šeimos teismas e, turi e, suspenduoti tėvų e, globos teisės, jeigu tėvai nesugeba jomis pasinaudoti ir šeimos teismas tokiu atveju turi paskirti globėją. Tokie bendri dalykai yra įrašyti į Vokietijos civilinį kodeksą. E, šios nuostatos taikomos ir vidaus lygmenių, ir e, tarptautinių lygmenių. Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad 2015 m. spalio mėnesį dėl gyvenamosios vietos ir e, prieglopšio prašymo amžiaus riba buvo padidinta nuo 16 iki 18 metų, todėl kad e, į Vokietiją atvyko tiek daug e, vaikų ir e, reikėjo didinti teisinius pajėgumus. Tam, kad būtų galima geriau pasirūpinti vaikų, nepilnamečių vaikų interesais ir juos apsaugoti. Nelydimas nepilnametis e, traktuojamas kaip vaikas, kuriam reikia apsaugos, e, kuriuo būtina pasirūpinti, be kita ko, kuriam reikia atstovauti, e, kuriam reikia globėjo, jeigu tai nelydimas nepilnametis atstovas sprendžia visus šiam vaikui svarbius klausimus susijusius, pavyzdžiui, su paraiškų teikimu pagal užsieniečių teisę ir su vaiko teisėmis toje procedūroje. Nereikėtų pamiršti, kad nelydimas nepilnametis pirmiausia yra nepilnametis ir tik po to jį turi būti žiūrima kaip į užsienio pilietį. E, čia gruodžio mėnesį dalyvavau konferencijoje ir e, man buvo nuostabu pamatyti, kaip dirbama E, tokiais atvejais kitose valstybėse narėse. Aš kaip šeimos e, teismo teisėja matau daug tokių atvejų, taigi tiems vaikams būtinai reikia globėjų. E, ir dėl to taikomas dviejopas paužiūris, pirmiausia paužiūris pagal civilinę teisę ir pagal užsieniečių teisę. Kai nelydimi nepilnamečiai atvyksta į um, Vokietiją, uh, vaikams yra skiriama laikina globa, po to jie yra perkeliami per vieną mėnesį kažkur į kitą vietą Vokietijoje. Ir um, uh, kita jaunimo reikalų uh, vietos valdžios institucija jau užsima nuolatinę globą. Taigi, pirmiausia, šios dvi institucijos e, yra įgaliotos e, pagal teisės aktus atstovauti vaikui. Pirmiausia, ta institucija, kuri pasirūpina e, laikina globa ir po to po perkeliamo kita institucija, kuri rūpinasi nuolatinę globą. Ir ta antroji institucija <clears throat> būtinai turi informuoti apie vaiką šeimos teismą. Ką daro šeimos teismas? E, šeimos teismas e, pradeda globos e, procesą, kai tik gauna informaciją iš institucijos, į kurią vaikas perkeltas, bet tam tikrais atvejais gali būti ir kitaip. Kartais E, tos informacijos galime gauti iš e, kokiu nors giminaičių arba tos pirmosios institucijos, kuri rūpinasi laikina globa, kai būtina imtis labai skubių priemonių, e, kai vaikų reikia globėjo tuoj pat. Ir paprastai vis dėlto palaukiama, kol vaikas bus perkeltas ir tik tada informuojamas šeimos teismas, kai jau paaiškėja vaiko statusas šalyje. Teismas išklauso nepilnamečio kitų šalių, kartais pavyksta į teismo posėdį pakviesti ir tėvus, kartais yra tokių techninių priemonių vyksta dokumentų patikra, dažniausiai tų dokumentų nebūna daug ir, žinoma, dėl to kyla įvairių problemų apie kurias jau esame girdėję. Kai e, trūksta dokumentų, sunku nustatyti vaiko amžių. Ar tai nepilnametis, kuris sėdi čia prieš mane, ar ne? Klausimas, ar e, tėvai e, ilgesnį laiką negali vykdyti savo vaikų globos e, teisių taip pat yra labai svarbus. E, kita vertus, dažnai faktiškai būna taip, kad vaikai palaiko reguliariai palaiko ryšį su savo tėvais. Pavyzdžiui, e, Sirijoje arba Irane jie susisiekia mobiliuoju telefonu, internetu, ar to pakanka, kad tėvai įgyvendintų savo teisės. Kartais e, tie e, vaikai e, atvyksta numatant, kad jais turėtų pasirūpinti giminaičiai, kurie jau yra Europos Sąjungoje. Ir jie atvyksta su tam tikrų įgaliojimu, bet kartais niekas jų nelaukia ir negali jais pasirūpinti. Taigi šeimos teismas suspenduoja tėvų teisės ir skiria vaikui globėją. Ir Dažniausiai tai e, nėra giminaičiai, tai būna specialistai, kurie užsima vaikų globa, taigi mes apmokome ir mm, su tuo susijusias išlaidas. Be to, e, priimant bet kokius sprendimus, visose srityse vaikui turi būti atstovaujama ar, e, pavyzdžiui, reikia priimti sprendimą, ar pateikti paraišką dėl prieglopšio šiam vaikui, ar e, reikėtų e, patikti paraišką, kad jis galėtų likti ir mokytis, ar reikėtų patikti paraišką dėl šeimos e, susijungimo. Reikia priimti visus tuos sprendimus, o Po to institucijos tinkamos taip pat priima savo sprendimus pagal tas paraiškas, tada globėjų tenka priimti sprendimą ar teikti apeliacinį skundą, ar sutikti su institucijos sprendimu. Pats vaikas taip pat, jis tiesiog turi būti pakankamai suaugęs, pakankamai veiksnus, kad galėtų pats priimti tokius sprendimus. Tai globėjams tenka gana didelė našta. Jie turi turėti pedagoginių, kultūrinių žinių Jie turi išmanyti užsienio teisės aktus, žinoti, e, kaip jie turėtų būti taikomi ir turi visą tai išmanyti tiek, kad galėtų atstovauti tam vaikui. Be to e, reikia ir atitinkamų kalbinių įgūdžių. Ne, ne visais atvejais globėjas gali dirbti per vertėją. Galiu Jums pateikti savo miestelio pavyzdį. E, vieną kartą kalbėjausi e, su kolegomis iš Müncheno ir jie man sakė, kad buvo paskirt, e, kad skiriami 400 naujų globėjų kasdien, o mes nežinome, kur tų globėjų rasti. Mums kyla tokių problemų, kad trūksta globėjų. Be to yra pateiktas Vokietijos teisės akto pasiūlymas pagal kurį siūloma numatyti, kad perkelimas vyksta, kad institucija, į kurią vaikas perkeltas, turėtų nedelsdama teikti prašymą dėl prieglopšio, jeigu yra akivaizdu, kad vaikų reikia tokios apsaugos kad nebūtų laukiama toliau, kad būtų suteikti nauji įgaliojimai tokioms institucijoms. Uh, Netrukus baigsiu, tik um, dar truputį pristatysiu uh, problemas susijusias su lydimais pilnamečiais, kai kyla uh, problemų dėl mm, santuokų su nepilnamečiais ir taip toliau. Dabar teikiamas pasiūlymas dėl pakeitimų, kad santuoka laikoma santuoka su nepilnamečiu, jeigu e, vaikui yra mažiau nei 16 metų ir tokia santuoka pagal įstatymą pripažįstama negaliojančia. E, tikimės, kad taip galima bus e, pagerinti vaikų teisų apsaugą, bet to tai padės geriau ir sparčiau paskirti daugiau labiau kvalifikuotų globėjų kad galėtume padėti vaikams juos apsaugoti. Tai nėra šimtaprocentinė apsauga, bet e, vis dėlto labai svarbu imtis šių priemonių. Ačiū. Dėkuoju e, teisėjai e, Martinai Erbkliuneman už tai, kad pristatė mums tuos teisinius sunkumus, su kuriais tenka susidurti. Švedijoje taip pat atvyko daugiau nei šimtas e, mergaičių, kurios jau yra e, santuokoje ir netgi turi vaikų. Ir e, savivaldybės ieško įvairių priemonių, kaip globoti tas mergaitės, kaip kovoti su problemomis, kurių kyla dėl jų. Kalbant apie globėjų skirimą, dabar suteiksiu žodį ponui Verstigen, kuris atstovauja Nidos fondui. Ačiū pirmininkė, dėkuoju už kvietimą dalyvauti renginyje ir noriu pasakyti, kad didžiuojamės galimybę papasakoti, kokia yra situacija su globėjais Niderlanduose. Turime sistemą ir papasakosiu apie ją. Nidos užsima globa ir mes rūpinėmės 6 tūkstančiais nelydimų nepilnamečių šiandien. Tai organizacija, kurioje dirba profesionalai. Ir gebama pasirūpinti 6 tūkstančiais vaikų šiandien, tačiau e, per pusmetį sulaukėme 3 tūkstančiais vaikų daugiau nei anksčiau ir mums vis dėlto pavyko susidoroti su uh, e, išaugusią užduotimi. 85 procentai vaikų pateko iš šalių, kuriuose yra karas - Sirijos, Irako, Afganistano, Eritrėjos. Ne, nedaug tarp jų ekonominių migrantų. Ir jiems visiems reikia apsaugos. Kaip sistema veikia Niderlanduose? pakalbėsiu ir apie tai, kokia sistema egzistuoja Europoje, nes bandome bendradarbiauti su kitomis globos institucijomis Europoje. Ir drauge esame viena iš organizacijų, kuri įkūrė NGI organizaciją Europoje. NGI.eu galite pasižiūrėti internete, kokia tai organizacija. Prieš kalbėdamas apie Niderlandus noriu pakalbėti dar apie apibrieštis papasakosiu, ką reiškia globa Niderlanduose. Tačiau kitose šalise ta apibrieštis yra kitokia, todėl reikia mm, tvirto apibrėžimo. Žinau, kad komisijoje yra jau rengiami projektai. Niderlanduose egzistuojantis apibrėžimas. Pateiksiu paprastą darbinį paaiškinimą. E, esame atsakingi ir mums tenka prievalę atsiskaityti už vaiko globą. Turime įgaliojimų tokių, kaip suteikiami tėvams, tačiau privalome atsiskaityti kaip ir tėvai. Tai, re, tai apima ne tik teisinę atstovavimą, bet ir prievalę rūpintis vaikais, jų sveikata, jų mokslais, e, juridinėmis procedūromis. Atsakome už visą tai, kad visi tie klausimai turi būti būtų tvarkomi teisingai ir ne tik mes patys už tai atsakome. Dar apie Nidos organizaciją. Esame savarankiška, nepriklausoma organizacija, finansuojama vyriausybės, bet nevyriausybinė organizacija. Tai yra nepriklausomų globėjų organizacija. Tai svarbu, nes kartais vaiko, vaiko interesai gali būti nevienodi, jeigu juos e, suvokia vyriausybė ir, ir kaip juos e, traktuoja nevyriausybinė organizacija. E, Niderlanduose globėjus skiria teisėjas, panašiai kaip ir Vokietijoje. Jei vaikas patenka į Niderlandus be tėvų, jam reikalingas globėjas, kurį paskiria teisėjas. Civilinė teisė nurodyta, ką reikia daryti. E, turime rūpintis tinkamu vaiko vystimusi. Jei tinkamas, tinkamam vaiko vystimui iškyla pavojus, turime įsikišti. Mes tai ir darome. Naudinga, kad būtent tai suformuluota įstatymuose, nes politika ir įstatymai ne visada yra tas pats. Esame tvirtoje pozicijoje e, ir galime rūpintis vaiko interesais. Esame prižiūrimi glo, šioje glo, globėjų institucijoje dirba 600 žmonių šiandien. Mus prižiūri jaunimo inspekcija. E, organizacijoje gali dirbti tik profesionalai, jie privalo turėti leidimus ir kasmet atliekamas mūsų institucijos e, auditas. Ir mūsų globėjai kiekvienais metais turi surinkti tam tikrą skaičių taškų, panašiai kaip teisininkai. Visi dirbantys žmonės yra patyrę profesionalai, socialiniai darbuotojai, turintys bakalauro laipsnį. Mes juos rengėme, ruošiame ir pasakojame, kuo tie vaikai skiriasi nuo olandų vaikų. Ir moky, rengdami tuos mokymus taikome tam tikrą metodologiją. Kas svarbu, tokiai profesionalų organizacijai. Svarbu, kad nebūtum vienas, nes priimi svarbius sprendimus dėl susijusius su vaiku ir tie sprendimai priimami komandoje. Tave parems kolegos, tu gausi teisininkų paramos psichologų paramos, kurie taip pat dirba organizacijoje, tai reiškia, kad nebūsi pats vienas. Ir taip galime mokytis vieni iš kitų gali sulaukti e, komentarų iš kolegų ir bendradarbių, kurie pasakys, kad neteisingai elgiesi, reikėtų daryti kitaip. Šiek tiek apie pačią sistemą ir globėjo e, situaciją. Niderlanduose mūsų darbuotojai yra puikiai organizuoti, suorganizuoti. E, viena organizacija visoje Olandijoje rūpinasi nelidėmais nepilnamečiais. Jie atvyksta vaikas, kuris prašo prieglopsčio, jis e, nusinčiamas į vieną centrą šiaurėje, šalies šiaurėje, nelengva jį rasti, bet įmanoma. Ir ten e, vaikai pateikia prieglopščio prašymą. Kai tik vaikas ten atvyksta, jį jau pasitinka globėjas. Noriu paaiškinti, kaip viskas vyksta. Kitose šalise, pavyzdžiui, Vokietijoje, ne pačią pirmą dieną susipažyti su globėju. O Niderlanduose globėjas e, atsiranda nuo pat pirmos dienos, nes, e, pavyzdžiui, pas mus atvyko mergaičių iš Nigerijos, kurios prašė prieglopščio ir jos visos e, tapo prostitutėmis ir ne tik Niderlanduose, bet ir Belgijoje, Šveicarijoje. Ministras atsakingas už šį atvejį sulaukė klausimo parlamente, ką jūs darote tuo klausimu. Jis atsakė, aš tai nieko nedarau. Ir, yra globėjai, jie turi rūpintis. Ir taip mes buvome e, atsakingi už tas mergaitės. Ir nors pradžioje buvo šešios, bet mes sužinojame, kad jų iš viso buvo 250, jos tapo prostitutėmis Belgijoje. Ir būtent todėl nusprendėme, kad supratome, kad tos mergaitės išnyko prieš paskiriant joms globėją. Ir šiandien e, pirmiausia pasirūpiname tuo globėjo paskirimu. Aiškinamės, ar vaikai gali, ar tie vaikai yra pažeidžiami, ar jie gali tapti kontrabandos aukomis ir iš karto įmamės priemonių. Vaikai iki 15 metų visi nukreipiami į globėjų šeimas. Iš e, to prašymų, e, prašymus nagrinėjančio centro ir jie atsiranda šeimose, kur, kurios yra panašios kultūros kaip, kaip šalis, iš kurios atvyko tie vaikai. Jei vaikai tampa kontrabandos aukomis, jie e, yra nukreipiami į, speciali, į specialius namus tam skirtus. Jei e, atvyksta vaikai, kurie turi konkrečių problemų, mes taip pat teikiame reikalingą pagalbą. Būtent tuo mūsų sistema yra kitokia nei, nei kitose Europos šalise. E, globėjai rūpinasi ypač pažeidžiamais vaikais ir nusprendžiame, kur toliau tuos vaikus nukreipti, jei nėra jokių ypatingų poreikių. E, į vaikai nukreipiami į didelį nelydimų nepilnamečių centrą. Jis didelis, mums tai nepatinka, bet nieko negali padaryti. Taip, viskas atrodo nuo atvykimo į Niderlandus. Ir paskui prasideda prieglapšio prašymo formalumai Ten susi, vaikai susitinka su globėju, taip pat su teisininku, apži, juos, tą vaiką apžiūri gydytojas ir galiausiai e, įvyksta pokalbis ir paaiškėja, išsiaiškiname, ar gali vaikas pasilikti Niderlanduose ar ne. Jei pasilieka, globėjas rūpinasi tuo vaiku kitose etapuose, paskui vaikai patalpinami arba nedideliuose būstuose arba gyvena globėjo šeimoje. Globėjas rūpinasi, rūpinasi tuo, kad vaikas gyventų tinkamoje aplinkoje. Ir mes kas mėnesį susitinkame su tais vaikais, stebime, kaip jie vystosi, kaip jiems sekasi, kokie kokius pažymius gauna mokykloje, kokia sveikata ir prireikus e, įsikišti kažką keičiame. Šį darbą atlieka profesionalai, kurie žino, kaip užsitarnauti vaikų pasitikėjimą. Tai labai svarbu, nes tai e, vaikai, kurie atvykę iš labai sudėtingų situacijų. Aš norėčiau daugiau apie tai pakalbėti, bet manau, kad man skirtas laikas baigėsi. Ko reikia? žvelgdami į Europą ir į Niderlandus, manome, kad kiekvienam vaikui reikia paskirti patyrusi nepriklausomą globėją, savo srities profesionalą. Ir vaiką reikia nukreipti visų pirma, atsižvelg, taip, kad visų pirma būtų atsižvelgta į vaiko interesus, pirmiausia vaiką skirti į šeimą, jei tai neįmanoma, į specialius mm, vaikų prieimimo centrus ir kiek manoma mažesnio dydžio. Dėkoju Martinui Verstegenui. Manau, kad e, jūsų puikiai medžiaga ir kolegų, kolegės iš Vokietijos medžiaga būtų labai vertinga mums. Tikiuosi, kad ją galėsime pamatyti. Aš suteikdama žodį uh, Omidui noriu suteikti galimybę jums pateikti klausimus. Nes Bianko turės e, išvykti taip pat, ponas Bianko. Prašom. Dėkuoju, gerbiamo pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Bianko už jo pasisakymą ir norėčiau pateikti dabar klausimą jam. Jūs sakėte, kad Europos prieglopščio politikos suderinimas buvo gera mintis. Tačiau man atrodo, kad medalis turi dvi pusės. Jau pasižiūrėsime į naujas taisyklės E, kurią siūlo komisija kaip direktyvas patvirtinti priemonės. Bandoma tarsi sumenkinti bendrus standartus, o ne juos e, sustiprinti. Aš galvoju konkrečiai apie kvalifikacijų direktyvą. Tiksliau priskirimo direktyvą. E, maksimaliai vieniems metams buvo, bus išduodamas e, leidimas pasilikti. O atskiros valstybės kol kas yra kur kas dosnesnės. Italija numato penkių, me, penkerių metų laikotarpį. E, dar atnaujinama penkeriems metams. Dabar visose valstybėse narėse bus numatyti trumpesni laikotarpį. Taigi, manau, kad yra pavojus, jog mes tikrai sumenkysime savo standartus. Kitas dalykas, galima panaikinti apsaugą. Ir e, daromas vertimas pagal saugius taip vadinamus sąrašus, kurie tikrai neatspindi tikros padėties. Dar vienas dalykas, jūs labai teisingai pasakėte, kad Italijos pakrančių tarnyba nepaprastai daug dirba e, vykdydama gelbėjimo paieškos operacijas. Bet pirmadienį buvo padaryti tam tikri pareiškimai. Ponas Nedžeri, e, Frontexo direktorius, pasisakė. Ir jo mintis buvo tokia, reikia sustabdyti nevyriausybinio organizacijų atliekamas operacijas. E, ir tokiu būdu bus lengviau kovoti su prekyba žmonėmis. Dėkoju, aš kalbėjau apie suderimą, harmonizavimą kaip apie pozityvų dalyką. Ką turiu galvoje? Jeigu kalbėsime apie kriterijus, pagal kuriuos prieglopstis yra suteikiamas, šiuo metu kiekviena šalis, valstybė narė, taiko skirtingus kriterijus. Pavyzdžiui, vienos e, suteikia prieglopstį Sirijos gyventojams, e, kitos ne, nesuteikia prieglopščio nei Sirijams, nei Afganistano gyventojams. Jeigu būtų daugiau harmonizavimo šioje srityje, būtų geriau. Dėl to, ką Jūs konkrečiai minėjote, ponė Spinelį, dėl trukmės gyvenimo leidimo, atnaujinimo, tai yra klausimai, e, kuriuos reikia spręsti, bent jau taip mano regionų komitetas ir Europos parlamento nariai apie tai kalba. Man atrodo, kad harmonizavimas, derimas yra geras dalykas, tačiau mes turime užtikrinti, kad jisai leis e, mums siekti pažangos, o ne, kad jo būdu bus paimti patys praščiausi elementai. Katanijos, Katanija yra mano e, miestas, aš susitikau su Frontexo vadovu Merijoje. Kitų organizacijų atstovai taip pat dalyvauja susitikime, Europolo konkrečiai. Ir jisai, Frontexo vadovas, e, kalbėjo apie Frontexo veiklą Ir jisai minėjo, kad tai, kad Frontexas veikia Lenkijoje, mes taip labai mėgstame Lenkiją ir Varšuą, bet tai yra geopolitinis dalykas, o ne operacinio patogumo dalykas. Yra dabar tam tikros operacinės struktūros Katanijoje. Ir aš su Frontexo direktorium sutinku dėl vieno dalyko. Mes turime užtikrinti, kad e, paieškos ir gelbėjimo veiksmai vyktų Libijos teritoriniuose vandenyse. Kai kurios nevyriausybinės organizacijos dabar atrodo atsiranda Libijos pakrantėje. Ir tai jau susijęs su kitokio pobūdžio operacijomis. Mums reikia užtikrinti paiešką vandenyse, bet kokiomis sąlygomis ir mes tikrai padarėme daug, pasiekėme daug pažangos, lyginant su situacija prieš keletą metų. Ir e, kalba ar Matome, kad kai kurios nevyriausybinės organizacijos organizuoja išvykimą pabėgėlių Libijos teritorijoje. Ir gelbėjami jie yra, taip sakant, Libijos teritoriniuose vandenyse. Ir ar tai iš tikrųjų yra gelbėjimas? Mums reikia uh, E, humanitarinių koridorių. Jeigu žmonės atvyksta iš kitų šalių, mes turime užtikrinti, kad žmonėms padėtume, e, išgelbėtume gyvybės jūroje. Pas, padėkokime visi mūsų svečiui, dėja jisai turi išvykti. E, Noriu pasakyti, kad aš pernai vadovau mūsų, e, kol, mūsų komiteto delegacijai, kurie apsilankė Lampedūzoje, sustikome su nevyriausybinėmis organizacijomis, jos tikrai dirbo laikydamosi tarptautinės teisės principų, gelbėdamos gyvybės ir nei perkelimas į ES, nei perkelimas e, asviduje neveikia taip, kaip turėtų metų, mes apie tai kalbėjome pernai, yra daug problemų, valstybės narės nepakankamai įgyvendina egzistuojančias priemonės. Dabar pereiname prie mūsų paskutinio kalbėtojo, tai yra Omid Mahmudi, jis yra iš Malmės miesto, jis įkūrė organizaciją nelydimų nepilnamečių problemams spręsti. Prašom. Ir med attacka att jag har fått möjligheten att komma hit eh, Labai ačiū, kad man suteikėte galimybę pasisakyti ir e, papasakoti jums, e, kai, kaip mes kojame už tai, kad galėtume visi kartu gyventi. Aš esu kilęs iš Afganistano. E, Hezarų etniai grupiai priklauso, mes, mano grupė net negyvena prie Pakistano ir Afganistano sienos. Buvo labai sunku mums išgyventi, žmonės buvo apsiginklavę ir gyvenimas buvo prilyginamas e, cigarečių pakeliui, buvo labai e, sudėtinga. Ir aš e, su pabėgėlis 2011 metais į Švediją atvykau iš Afganistano kaip pabėgėlis. Aš esu parašęs knygą, kuri vadinasi Nekalti nusikaltėliai. Joje aš aprašiau savo šalį, paaiškinau, kodėl aš iš jos išvykau, kodėl atvykau į Švediją ir kaip joje įsikūriau. Paskui aš pradėjau galvoti apie jaunus žmonės, apie vaikus, kurie atvyksta uh, nelydimi. Daug yra tokių vaikų, bet jie turi labai daug gyvenimo patirties, labai įvairios patirties iš skirtingų šalių, iš viso pasaulio. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vaikai iš 82-83 šalių yra atvykę į Švediją. E, jų patirtis yra skirtinga. Ir aš pradėjau apie tai galvoti, pradėjau galvoti, kad reikėtų įkurti organizaciją, kad mes galėtume pasinaudoti tais talentais. Ir įkūriau tą ENS komandės Forbund organizaciją, kuris skirta dirbti su nelydimais migrantais. Aš esu dirbęs ir su nusikalteliais jaunais, keliu klausimą, kodėl atsitinka uh, E, taip, kad jaunas vaikinas, jauna mergina atvyksta į Švediją ir aš parašiau knygą apie tai. Ir taip pat esu sukūręs dokumentinį filmą, esu įkūręs įmonių, kad būtų galima e, visuomeniai tikrai realiau, konkrečiau padėti Švedijoje. E, viena įmonė E, skleidžia tokias e, idėjas. Aš jau dirbu penkeri metai šioje srityje. Vienas jaunas pabėgėlis, kuris atvyko prieš penkerius ar šešerius metus, e, gali atsidurti mano vietoje ir, ir reikia galvoti, kaip tas žmogus galėtų padėti Švedijai. Mūsų asociacijai vadovauja jauni žmonės ir mes norime, kad mūsų išgirstų, kad tie, kurie atvyksta, naujai galėtų integruotis, kaip galima geriau į visuomenę, kad galėtų įnešti savo indėlį į jos gyvenimą. Mes dirbame su e, vietos valdžia, turime penkis padalinius ir apimame visą Švedijos teritoriją. 16 turėjome tikslą įkurti penkis padalinius, tai buvo pradžioje, dabar jau šešiolika turime. Ir tai reiškia, kad kultūros, žiniasklaidos, politikos klausimai yra sprendžiami, žmonės e, nori sužinoti apie tai, kas vyksta visuomenė ir paskui jie gali įsilieti į visuomenės gyvenimą. Ir E, aš ir dar vienas žmogus yra salėje, e, kuri anksčiau buvo nelydimi e, imigrantai atvyko taip į, į, į Švediją. Ir reikia, kad tokius žmonės kažkas išgirstų, įsiklausytų. Mes esame čia, kad apgintume jų likimą, jų situaciją. 2011 metais atvykau į Švediją ir su uh, susitikau su kitais žmonėmis, galiu paminėti septynis ar e, šešis asmenys, aš jums tarp skaidrių pateikiu sąrašą ir tie žmonės tikrai integravosi ir kai kas tapo dantistais, teisininkais, bet ten, kur aš gyvenau, kur, kur mane priglaudė pradžioje, buvo tik tai vyrukai, nebuvo merginų ir štai kai kurie žmonės iš tikrųjų daug ką pasiekė. Uh, E, tai yra vienas iš puikių išteklių visuomeniai. Mes, e, kaip žinome, e, šiaurės bent jau šalis gyvena vis ilgiau, mažiau vaikų gimsta ir reikia migrantų, kad būtų galima užtikrinti tvarų gyvenimą, tokį koks egzistuoja šiandieną. Ir aišku įvairios kategorijos žmonių, kurie atvyksta. Uh, Ir e, reikia e, suprasti, kad žmonės, jauni žmonės bėga nuo karo, nuo terorizmo ir jeigu mes užversime sienas, tie, žmonės nebe, tie jauni žmonės nebegalės atvykti. Ir tie, kurie turės grįžti, jie paprasčiausiai žus, mirs savo šalyse, nes kilmės šalyse jų yra vis daugiau terorizmo, karų, uh, E, pagal paskutinius tyrimus e, matome apie Afganistaną, matome, kad 50 procentų bendruomenių yra valdomos teroristų. Taip pat reikėtų siekti išgelbėti kažkieno gyvybę. Yra žmonės, kurie aukojasi, kurie siekia išgelbėti kitus. Afganistane teroristai sako dabar, kad jeigu netyčia kažkas žūsta, tai yra geras žmogus, jisai keliauja tiesiai į dangų. Bet jie patys vargu ar norėtų atsidurti ten. Ir žmonės nevyksta iš savo šalies vien dėl malonumo. Tai yra gyvybės ir mirties klausimas. Afganistane e, vyksta jau seniai baisus karas. Nuo 90-ojo e, dešimtmečio pradžios iki dabar tęsiasi karas. Nuo to laiko, kai buvo nužudytas karalius, e, sovietai prie to prisidėję Ir 63 procentai mano heserų atnės e, grupės atstovų išvyko iš šalies, nes niekas nebeužtikrino jų teisių. E, ir dėl to dalis žmonių išvyko į Iraną, kai kas grįžo į Afganistaną, bėgo nuo e, persekiojimo. Ir diskriminuojami yra tie žmonės. Jie laikomi tie, kurie sugrįžo kaip tevinės išdavikais kaip devijas iš, išdavikai. Ir 2016 metais buvo pateikta informacija taip pat apie tai. Žmonės uh, vyksta iš Afganistano į Europą Afganistane veikia savo taisyklės, reikia mm, kovoti su teroristais, tiksliau išgyventi, nes labai daug terorizmo, teroristų, taip pat pedofilų labai daug, reikia išmokti išgyventi. Ir dažnai nėra tokių galimybių ir reikia pabėgti. Vienintelis išėtis yra pabėgti, išbėgti iš Afganistano. Ir mes matome, kad žmonės e, bėga taip pat dėl to, kad jie galėtų užsidirbti kitur, kad galėtų namo parsiųsti nors kiek pinigų, kad tie likę e, šeimos nariai galėtų išgyventi. Mes e, matome, kiek žmonių gyvena sunkiai. Aš, kai atvykau į Švediją, išsikėliau tikslą. Mano tikslas buvo uh, gauti leidimą nuolat gyventi toje šalyje. Aš dirbau, aš mokiausi, aš tikrai norėjau integruotis į visuomenę. Ir paskui aš pakeičiau savo tikslus, aš jau turėjau leidimą gyventi ir aš norėjau įsikurti, norėjau sukurti, įkurti įmonę, organizaciją, daryti viską, ką galiu, kad aš pats galėčiau prisidėti prie Švedijos visuomenės gyvenimo, aišku, savo padėti, ir, bet taip pat ir visuomenė iš Švedijos. Įstatymai, kurie neleidžia, e, blokuoja prieglopščio prašytojus, e, kelia problemų, nes negauna, neišduodami nuolatiniai gyvenimo e, leidimai. Tiek, tiek norėjau pasakyti, apsiribosiu tuo ačiū. Parat, uh... Um,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 Ačiū, kad taip energingai pasisakėte ir jūsų išvados buvo labai įdomios ir aktualios. Jūs esate gyvas pavyzdys, kuris rodo, kaip gali organizacija funkcionuoti ir e, jūsų jėga, jūsų ryštas padėti jaunimui, vaikams, e, užtikrinti, kad jie norėtų integruotis ir jūsų paties noras integruotis į mūsų visuomenę yra nuostabus. Time, and, uh, will... Ačiū. Dabar Junktinės karalystės vardu Lordas Sorli. Ačiū. Labai įdomu buvo išklausyti, bet kila klausimų, iš kur gaunate tų globėjų? Ar tai yra specialistai, kurie yra specialiai apmokyti atlikti šį darbą? Taip pat Ponu Mahmut norėčiau pateikti klausimą. Man atrodo, jo pateikti e, įrodymai e, tikrai labai įtikinami. Aš savo ruoštų norėčiau pristatyti mūsų pranešimą, kuris buvo parengtas dėl nelidimų nepilnamečių. E, tie, kurie atvyko iš Afganistano, tikrai buvo labai traumuoti savo ankstesnė patirtimi. Be to, svarbu šalise, kuriuose gana palankios sąlygos um, sugebėti suvokti, kokiamis baisiomis sąlygomis teko aukti tiems vaikams tokiuose šalise kaip Afganistanas. Ir um, reikia suprasti, kad um, jie arba prisijungia prie Talibano, arba nukenčia jie patys, arba jų šeima tokios yra tos sąlygos ir noriu pabrėžti, kad pagrindinė priežastis, kodėl e, iš Afganistano daugiausia berniukų atvyksta. E, aš noriu pasirauti dėl to, kokia yra pagrindinė priežastis, dėl kurios atvyksta pirmiausia berniukai, o ne mergaitės ar mergaitėms kyla kokiu nors pa, pa, papildomų kliūčių ar panašiai. Pirmiausia, suteiksiu žodį Martinai. Po to jums. Vokietijos atveju teisėjas priima sprendimą kas gali būti paskirtas globėjų. Tai gali būti ir šeimos nariai, tam tikrai giminaičiai ir gali būti specialistai. Gali būti žmonės, kurie irgi atvyko iš tos pačios šalies, bet seniau uh, Mhm, tai gali būti teisininkai arba kiti specialistai dirbantis su jaunais žmonėmis. Jie taip pat gali būti skiriami globėjais, tai gali būti vaikų teisų apsaugos tarnybų darbuotojai. Bet kuriuo atveju e, vaikų teisų apsaugos tarnybos taip pat rūpinasi šiais klausimais, su teismas priima sprendimus ir teikia paramą. Niderlanduose paprastai tai e, e, apmokyti specialistai, kurie yra apmokomi e, socialinio darbo, praeina dešimties dienų specialius kursus. Na, e, kaip tik dabar e, Natali Kasbek pateikė praeitį pirmadienį puikų pranešimą dėl nelydamų nepilnamečių ir toliau dirbama ties dokumentų rinkiniu prieglopščių srityje, tik siekiama be kita ko patobulinti uh, buvimo globėjų e, sąlygas, kad nebūtų piknaudžiaujama, kad e, vaikai nebūtų išnaudojami e, jiems paskirtų globėjų ir panašiai. O dabar jums suteiksiu žodį. Visa dėlė Europą Afganistan ar trik. Kai kas mano, kad kad kai, kurio, kai kurie Afganistane yra saugus, tačiau iš tikrųjų tai mes ten esame kaip kalėjime, mes net negalime rinkti šalies, kur, kur, kur, kurioje ne. Mes ten, jos to šalies negalime rinktis, nes ten esame diskriminuojami. E, Azarų tautinė grupė gyvena Afganistano centrinėje dalyje ir jie niekur negali iš ten pasitraukti, jie gyvena tarsi kalėjime. Hazarai yra grobiami, jiems neleidžiama išvykti iš to regiono, to regiono pasienyje jie yra persekiojami. Viena mergaitė buvo nužudyta, jai perpjauta gerkli. Nežinau tiksliai, kaip viskas vyko, bet buvo surasti dokumentai, kurie atskleidė, kad ji buvo Hazarė po to, kai buvo aptiktas jos lavonas. Kas vyksta? Uh, E, keliauti yra pavoj beveik neįmanoma ir didesnė grėsmė kyla moteriams ir kelionės metu ir po kelionės nei, moteriams nei vyrams. Jauna mergina, kuri bandė pabėgti, atvykus į Graikiją, ji turėjo du vaikus, nes ji buvo daug kartų išprivartauta. Todėl labai mažai mergaičių bando pabėgti iš Afganistano, kad atvyktų čia. Yra ir kultūriniai aspektai. Vyrai turi dirbti, kad išmaitintų šeimą. Tačiau teroristai vis dažniau e, pasiima berniukus, vaikus. berniukas, kuris buvo išsiųstas iš, iš Norvegijos 2016, jis dabar tapo teroristu. Aš mačiau nuotraukas. Aš žinau, kad jis buvo Norvegijoje ir žinau, kad dabar jis yra Sirijoje. Jaunuoliai, kurie yra išsiunčiami, sugrėžinami į savo šalį, neturi kitos galimybės išgyventi, o tik tapti nusikalteliais. Arba jie perina į Bašarą Lasado pusę arba nus, e, bando kovoti prieš jį, bet kokiu atveju jie tampa teroristais. Ačiū. Norėčiau padėkoti mūsų svečiams už pristatymus. Anna Marija iš pradžių sakė, pasakoja šiek tiek apie mus. Aš ir keli kolegos labai daug dirbame ties tuo, kad vaikų teisės būtų įtraukiamos į vairias politikos kryptis Europos Sąjungoje. Taigi man šie klausimai labai rūpi. Pirmiausia, Norėčiau papasakoti Jums apie e, tyrimą, kuris buvo paskelbtas visai neseniai, vos prieš kelias valandas. Ten yra paskelbta nemažai duomenų, iš kurių galima įsivaizduoti, kokio masto tai problema. E, Nelidimų nepilnamečių daugėja apskritai. Ne... 2016 metais žuvo 700 nepilnamečių. E, kelionės metu, o e, šiemet e, tik per sausio mėnesį žuvo jau 40 nepilnamečių. Tai tikrai didžiulė tragedija, už kurią mums tenka didelė atsakomybė, nes visų pirma, migrantų vaikai yra vaikai. Ir noriu pastirauti mūsų svečių, ką jie galvoja apie Dublino reglamentą, E, prieglopščių sistemos reformos dokumentų rinkinį. Mm, kriterijų keitimą e, susijusi su pirmojo atvykimo vieta Dažnai e, būna taip, kad e, nepilnamečiai nori judėti toliau ir e, jeigu tik išgyvena per pirmąją kelionę, tuoj pat nori keliauti toliau. Bet to dėl sveikatos priežiūros medicinės teisinės pagalbos teikimo visa ta pagalba yra būtina, labai reikalinga ir apmokome savo darbuotojus ne tik priimti nepilnamečius, bet ir dirbti su jais, e, toliau teikti jiems e, visokiojopą pagalbą. Vyksta darbas e, su įvairiomis ministerijomis, rengiami sustarimo memorandumai. Mm, juose kaip tik ir kalbama apie globėjų savanorių grupės. Žinoma, surinkus tokių savanorių grupę būtina juos apmokyti. Ir žinoma, e, reikia toliau dirbti, kad nepilnamečiai, kurie atvyksta be palydos, e, e, galėtų susijungti vėl su savo šeima. Apie tai labai mažai kalbama. Na, prieimimas į šeimas. Mes turime šiokios tokios patirties, maždaug 2000 vaikų jau gyvena juos priėmusiuose šeimuose. Tai tikrai labai gerai ir um, mes stebime, kaip tiems vaikams sekasi, kas met vyksta stebėsinos veikla. Ir uh, žinoma, savo šeimoje vaikai vystosi geriau, um, kitas, geresnis, kitas geras variantas yra uh, juos primanti šeima ir toliau jau kiti variantai. E, žinoma, jeigu e, vaikus priima šeima, tai yra gerai dėl to, kad e, šeimos padeda tokiems vaikams geriau integruotis, pristato savo šalies kultūrą, išmoko, kaip čia gyvena, kaip čia elgiamasi. Saugiai globoja tą vaiką, ko jis pripranta, apsižiūri, bet uh, tas šeimas e, taip pat reikia remtis, remti, kartais reikia e, ir įsikišti, nes e, prieimus vaiką į šeimą gali kilti įvairių problemų, gali viskas klausytis ne taip, kaip tikėtasi. Bet to reikia įsitikinti, kad nebūtų jokių blogų ketinimų. Reikia profesionalus darbo, reikia specialios metodikos, pagal kurias būtų galima vertinti tas šeimas, kad pirmiausia būtų užtikrinta vaikų sauga. Yra įvairių mm, tyrimų apie profesinę globą, bet būtina užtikrinti priežiūrą. Jeigu užtikrinama priežiūra, ta sistema yra puikiai, jeigu ne, gali būti didelių problemų. Ačiū. Dabar Norėčiau steikti e, žodį Estijos atstovui, ponui e, Madison. Atsiprašau, e, labai labai prašau kalbėti trumpai, nes noriu pasisakyti labai daug dalyvių. Mahmudi. Ok. Noriu kreiptis į poną Mahmudį. Švedijoje visi žino, kad daugybė žmonių yra tikrai sulaukę pasveikinimo Švedijoje. Tačiau Švedijos žiniasklaidoje skaičiau, kad e, Švedijoje iškilo naujų problemų, kad daugybė žmonių atvyksta į Švediją, jaunų žmonių, kurie teigia, kad jie yra nepilnamečiai iki 18 metų, bet iš tikrųjų paaiškėjo, kad tai yra 25 metų jaunuoliai, visiškai nebe nepilnamečiai. Ką jūs žinote apie šią problemą? Švedijoje ar yra galimybė tai išaiškinti, ar atliekamas kažkoks vertinimas? E, žinau, kad daugybė žmonių atvyksta į Švediją, į Suomiją. Yra tokios informacijos, netgi turintys profesiją atvyksta, įgyja profesiją atvyksta žmonės. Kodėl tiek žmonių nori atvykti į Švediją? Būtinai į Švediją ir jie neprašo prieglopsčio kitose šalise, Vokietijoje ar, kito, ar kitose šalise netoli Afganistano, Graikijoje arba Italijoje, priešakinėse šalise, į kurias patenka. Ačiū, aš pradėsiu nuo antrojo klausimo. 2,5 milijono ar 2 milijonai e, e, pabėgėlių iš Afganistano gyvena Irane, 3 milijonai Pakistane, daugybė afganistaniečių gyvena Tadžikistane, Turkmenistane, Rusijoje. Ir ten nėra jokios sistemos e, galimybės gauti, apsigyventi nuolatos jie neturi teisės ten būti, bet žinau, kad daugybė pabėgėlių afganistaniečių yra tose šalyse ir visada yra tokių, kurie išsiunčiami atgal. 3 milijonai buvo išsiusti. Europoje e, žmonės renkasi Vokietiją, Švediją arba Suomiją. Kodėl? Nes Švedija turi gerą įvaizdį Afganistane, kad tai yra šalis, kurioje gerbiamos žmogaus teisės ir kad Švedija neišsiūs afganistaniečių atgal. Uh, kad, kad ji nesužlugdy žmogaus gyvenimo. Kad tu nesužlugdysi savo žmog... gyvenimo, jeigu paprašysi prieglopšio Švedijoje. 2011-aisiais, 2010-aisiais e, atvykę žmonės integravosi. Ir afganistaniečiai žino, kad yra galimybių įsikurti Švedijoje arba Vokietijoje. Daugelis renkasi tas šalis bandydami išgelbėti savo gyvybės, kai kurie gyvena Vengrijoje, Graikijoje bet ten jie neturi, jie neįgyja teisės e, nu, gyventi nuolatos, anksčiau vėliau jie yra išsiunčiami, o Švedijoje jie, e, jiems suteikiamas leidimas gyventi nuolatos. Ir, ir niekas tiksliai nežino, atsakant į kitą jūsų klausimą, e, kalbant apie e, profesiją turinčius žmonės, pavyzdžiui, seseles ar m, kaip, kaip nustatyti amžių. Ir dėl to daugybė gydytojų, medicinos personalas yra kritikuojamas dėl to, kaip nustatomas amžius atvykėliu. Nėra įmanoma nustatyti amžiaus. Tai labai sunku apibriežti. Ačiū, sako ponia Vinberg, kalbėsiu švediškai kalbėkite nedaugiau nei minutę, nes mes turime vos penkias minutės likusias. Pasistengsiu kalbėti tikrai glaustai. Yra daugybė klausimų, kurie kilo. Kolegos jau uždavė klausimus, kuriuos pati norėjau paklausti. Švedijoje 2015-aisiais Švedija yra nedidelė šalis, bet mes priimėme 35, sulaukė 35 tūkstančių nelydėmų nepilnamečių. 40 procentų visų, kurie atvyko į Europos Sąjungą 2015-aisiais, iš jų 32 tūkstančiai e, jaunų vaikinų, jaunuolių, berniukų. Turiu klausimą. Yra akivaiz, akivaizdus disbalansas tarp mergaičių ir berniukų vieną mergaitę 11 berniukų. Ką tai reiškia? Tai sukels problemų, jeigu nebandysime tos situacijos išspręsti. Jūs kalbėjote apie tai, kad jūs bėgote nuo karo. Bet kaip pavyko kirsti visas tas šalis ir atvykti į Europos šiaurę, kur, kur yra šalta, kur sunku gyventi, kodėl nesirinkote Danijos, Suomijos, Norvegijos, bet atvykote į Švediją. Švedija kažk turėtų būti kažkuo ypatinga, vaidinti kažkokį ypatingą vaidmenį. Ir kalbėtoja nu, nebaigė savo sakinio. Aš jau atsakiau šį klausimą. Daug žmonių bėga ieškodami saugios, užtikrintos situacijos. Kitose šalise, jeigu patinka jie kitas Europos šalis, pietinės, jie anksčiau ar vėliau yra išsiunčiami atgal. Ir Švediją jie laiko saugia šalimi. Dabar jau ji nebėra tokia saugi kaip anksčiau. Ir, todėl, ir daugybė žmonių jau nebegali patekti į Švediją mergaitės ir berniukai, kodėl tiek daug jaunuolių. Išsiuntėme, mergaitės buvo išsiustos, kalbame apie lygybę. Jei mergina, mergaitė išeina viena į, į gatvę, jai iškyla problemų E, Europoje tai laikoma tradicijų e, papročių pažeidimų ir jeigu mergaitė iš Europos sugražinama į Afganistaną, jie atsiduria subingoje situacijoje. Nėra teisėtų kanalų emigruoti ir nei mergaitėms, nei jaunuoliams, nei, nei, nei merginoms. Ačiū toliau, Malin Bjork. Ačiū, Ana Marija. Ačiū kalbėtojams. Jūs aptarėte tikrai nepaprastai svarbus klausimus globos, e, taip pat integracijos į visuomenę. Noriu padėkoti Omidui padėkoti už tai, kad jūs kalbėjote apie vaikus, kurie atvyksta nelydimi, bet jūs tikriausiai turėtumėte mums papasakoti, ką daryti, kad išspręstume šias problemas. Aš esu iš Švedijos ir kaip ir kiti švedai džiugiuoja su tuo, kad tiek daug žmonių nori atvykti į Švediją, nes mes esame lygi visuomenė. Mes daug esame pasiekę lygių galimybių srityje, mes esame šalis, kuri geba pasirūpinti savo vaikais. Ir dabar noriu E, užduoti klausimą. Turime išlikti išmintingi, kalbant apie Švediją. Neturime su vienais vaikais elgtis vienaip, su kitais kitaip. E, pabėgėlių vaikais ir kitais vaikais. Tais vaikais, kurie atvyksta su tėvais. Turime juos e, ap priimti, apkabinti, apglėpti ir suteikti visą reikalingą pagalbą. Uh, kalbant apie teisės, kaip užtikrinti vaiko teisės saugumą ir jo ateitį, nes reikia priimti teisės aktus, pagal kuriuos būtų išduodami nuolatiniai leidimai apsigyventi. Ponas Lopes Aguilar. diskusijos komitete buvo tikrai labai įdomios ir esame dėkingi visiems kalbėtojams už jų pasisakymus. Pats įdomiausias, labiausiai sukrešiantis buvo pono Mahmudi. O klausimą turiu jums, ponė Verstėgenai, nes jūs akcentavote faktą, kuris atskleidžia prieštaravimą. Uh, tarp to, kaip ES elgesi su nelydėmiais nepilnamečiais ir savo principų, ypač rezoliucijų, kurias patvirtino Europos parlamentas. Jūs teisingai pasakėte, kad jų buvo tiek daug, kad, kad tie vaikai ta, e, tampa prostitucijos organizuoto nusikalstamumo aukomis. E, anot Europolo pranešimų 10 tūkstančių nelydimų nepilnamečių yra dingę be žinios kaip tai suderinama su tuo faktu, kad tie nepilnamečiai yra patys įstumiami į išnaudotojų tinklus ir kokia yra jūsų patirtis ir analizė, kaip galima būtų pasipriešinti tokiems reiškiniams, kad tai nevyktų. Ačiū. Mes galime uh, pabandyti pasipriešinti tam Niderlandam. Tokiem reiškiniam Niderlandams. Niderlanduose mes daug padarėme. Egzistuoja saugus namai, kuriuos siunčiami vaikai, kai jie paprašo prieglapšio. Mergaitės iš Nigerijos visos dingo šimtų procentų prieš mums pasiekiant mus. Bet 80 procentų jų dar buvo Niderlanduose. Uh, E, buvo pagauti 69 prekeiviai žmonėmis tuo metu, ne tik Niderlanduose, bet ir visoje Europoje. Taigi labai svarbu bendradarbiavimas, teis, teisėsukos institucijų, taip pat globėjų bendradarbiavimas. Ir tuomet gali kažką pasiekti, bet bendradarbiavimas turi vykti per sienas, ne tik šalies viduje. Bet turime mokytis kasdieną. Pavyzdžiui, berniukai iš Vietnamo dabar atvyko į, į, į Niderlandus. Mes juos pametėme. Aš papasakosiu, jeigu kitą kartą ateisiu čia, aš papasakosiu, ką mes padarėme, kad pasipriešintume tokiems atvejams. E, tačiau vienas kažkoks sprendimas neišspręs visko. Pasinaudodamas galimybę, aš norėčiau taip pat pakomentuoti klausimą, kodėl visi renkasi Švediją, nes anksčiau daug kas rinkdavosi Niderlandus. 2001-aisiais mes išgyvename tą pačią problemą, visi norėjo atvykti į Niderlandus. Politikai nusprendė, kad Niderlandai per nelik, per nelik stengiasi, jiems per nelik gerai sekasi viską daryti ir už tai taip yra. Todėl buvo pakeista globos sistema priežiūros sistema Niderlanduose. Jeigu klausime vaikų, kodėl vykstate į Švediją ar Niderlandus, sulaukime tų pačių atsakymų. E, mes nenusprendėme, kiti nusprendėme už mus. Ir susiformavo toks burbulas. Kartais keliauji du metus ir bendrauji tik su žmonėmis, kurie nuo kažko bėga arba su, bendrauji su kont prekybininkais žmonėmis, gyveni savotiškame burbulė jei nori tam pasipriešinti, veiksmų reikia imtis toje vietoje, kurie patenka į Europą. Jeigu kalbame apie globėjus, tuomet reikia kalbėti su tais vaikais, bandyti įgyti jų pasitikėjimą ir tuomet e, įgyvendinti e, tikslinius perskirstimo projektus. Bet nereikia jų mokyti, aiškinti jiems. E, jie nepasirinko kažko dėl, dėl, dėl to, kad yra geresnė sistema vienor ar kitur, dėl to, kad jų šansai didesni konkrečioje šalyje. Ačiū dabar. E, Soraya Rodrygės iš Ispanijos. Labai ačiū, norėčiau padėkoti visiems, kurie kalbėjo. E, šioje posėdžio dalyje labai buvo įdomu visų jūsų išklausyti. Du klausimai. Pirmiausia, norėčiau paklausti apie tai, Ką Jūs galvojate apie tai, kad e, ne e, lydimi migrantai gali nukentėti ir nuo tam tikrų e, administracijos veiksmų. Ir šiaip reikia užtikrinti, kad nepilnamečiai nebūtų sulaikomi Reikia tą užtikrinti nagrinėjant jų prašymus. Ir negalima sakyti, kad sulaikymas yra e, areštas, gali būti daromas interesais labui to nepilnamečio. Ir Niderlandų atstovui noriu paklausti, kaip jūs, kaip jūs sprendžiate tokias problemas, kaip, pavyzdžiui, asmuo turi globėją bet jau jis nebėra nepilnametis. Kaip tada yra sprendžiamos problemos, nes kitose šalyse atsiranda tam tikrų anomalijų asmuo, e, negal, neturi leidimo gyventi, nes jis turi globėją. Ir tie žmonės atsiduria gatvėse kaip nelegalai. Galiausiai Ispanijos Ispanijoje nepilnamečiai tam tikro amžiaus e, yra traktuojami pagal specialaus įstatymo 49 straipsnį ir jeigu yra bejonių, jiems taikoma nepilnamečio apsauga. Bandoma taip pat atliekami e, patikrinimai, kad būtų galima įvertinti, nustatyti tikslų amžių. Ir aš norėjau iškelti tą klausimą. Dėkuoju, dabar aš norėčiau pasidžiaugti kokybę jūsų pasisakymų. Buvo įdomu išklausyti jūsų realius pasakojimus. E, ši tematika yra labai svarbi ir vaikams, ir, ir turime galvoti apie tai, ką tai reiškia Europai. Nes ką tai reiškia Europai tie nelydimi migrantai, nepilnamečiai. Man visi pasisakymai labai įdomus, patys svarbiausi dalykai buvo paminėti sulaikimas e, nepilnamečių amžiaus nustatymas, kartais patikros yra gana intruzyvios ir jos sutraumuoja nepilnametį. Aš e, noriu pasakyti, kad mes dabar Europos parlamente e, rengėme peržiūrą tam tikrų sąlygų pagal prieglopščio rinkinį, galvojame daug apie pažeidžiamus asmenys, pirmiausia vaikus. Ir norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate apie prieglopščio priemonių rinkinį. Ir kokie, pavyzdžiui, būtų Jūsų prioritetai. E, mes e, Europos parlamente gilinamės į tam tikras situacijas. E, mes žinome, kad, pavyzdžiui, kai kur tam tikros sąlygos prieštarauja teisingumo teismo sprendinėms, kai, pavyzdžiui, nepilnamečio negalima pervežti iš vienos šalies į kitą. Ir norėčiau, kad jūs mums pasakytumėte, kokie yra jūsų prioritetai, žiūrint į tekstą, kuris kaip tik dabar yra rengiamas. Ačiū, Natali. Dabar uh, Paula Biller, Švedijos parlamento narė. Aš su ponu Mahmut pietavau kartu, tai e, jo jau niekieno, nieko nebeklausiu, kitiems dviems uh, svečiams pateiksiu klausimus. Jūs kalbėjote apie uh, jaunas ištekintas mergaitės. Uh, ir kaip, ar yra jūsų šalyse piliečių, mergaičių, kurios, kurias taip pat siekiname ištekinti ir kodėl, jeigu, nėra, kodėl, jeigu taip yra, jūs darote skirtumą tarp uh, jūsų šalyje gyvenančių merginų, kurias norima ištekinti 16 metų ir atvykstančių. Uh, Daug klausimų kyla dėl jaunų atvykstančių asmenų amžiaus, pavyzdžiui, ar jie jau 18 metų ar ne. Buvo kalbama šiek tiek apie tam tikras patikras, ar jūs savo šalyje tą darote, ar iškart siekiama nustatyti amžių, ar E, Švedijoje reikėtų keisti įstatymą, kad būtų kaip galima anksčiau patikrinti, ar tikrai asmo yra nepilnametis, nes išteklių mums trūksta. Ir e, tai labai e, svarbu yra ir globėjams, ir kitiems, kurie dirba šioje srityje. Dar klausimas. Ar aš teisingai supratau, kad jūsų centruose visi vaikai, dėl centrų, kad visi vaikai iki 15 metų gyvena šeimose ir e, tikrai tik tai centrai yra skirti paaugliams, labai pažeidžiams, kaip jūs užtikrinate, kad e, vaikams deramas dėmesys skiriamas. Dėkuoju dabar Ana Gomeš, paskutinė kalbėtoja, prašau trumpai. Man buvo labai malonu anksčiau sustikti, kai Švedijoje lankiausi su ponu Mahmudi. Ir tie iš tikrųjų pamatėme labai daugą. Matėme, kad Švedijos policija, pavyzdžiui, e, sustabdė nepilnamečius, kurie neturėjo nei pinigų, nei nieko ir užuot kur nors juos nusiuntė, tie policininkai siekia įsigilinti į jų situaciją. Labai svarbu yra tai, ką jūs mums papasakote. Pirmiausia, kad išsklaidėte mitą, jog Afganistanas yra saugi šalis, tikrai taip nėra. Ir kaip sakė ponas Fastigės, mums reikia programos, reikia mm, užtikrinti, kad e, būtų sumažinta rizika nepilnamečių, kai jie atvyksta pas mus. Žinome, kad daugeliui afganistaniečių atsakoma, atsakoma steigti prieglopsi, nes jie sakoma, kad jie atvykę iš saugiaus šalies. Bet tokios šalis kaip mano e, priima pabėgėlius, įskaitant nepilnamečius ir kyla daug problemų. Pas mus ir Graikijoje taip pat nėra teisinės sistemos, kuri leistų mums e, teikti prioritetą tokiems e, žmonėms, tai nepilnamečiams, kurių poreikiai didžiausi, tiems, kuriems reikia e, apsaugos. Martina. Tikrai yra apmaudu, kad mes nebeturime daugiau laiko nes diskusija labai įdomi. Galėčiau daug ką Jums papasakoti apie tai, ko Jūs mes klausėte. Mes turime užtikrinti ateitį vaikams, kai tik galime, ir reikia teisinio aiškumo, reikia e, saugumo, reikia žinoti, kokia yra teisė sistema, kad būtų galima e, užtikrinti pasitikėjimą naujame kontekste. Dėl to globėjas yra labai svarbus, kai žmonės tampa suaugusiais, yra jauniems suaugusiems e, pagalbos galimybių numatyta ir globėjas paaiškina tiems jaunuoliams, kokiu reikia imtis žingsnių, kad e, perimas jų iš paauglystės į suaugusio gyvenimą būtų kaip galima sklandesnis. E, pagal mūsų teisę galima tuoktis 16 metų, jeigu teismas patvirtina e, santoką, tačiau teismai to nenori. Vis mažiau nori tą daryti, nes tai neatspindi mūsų socialinių principų tuoktis tokiame ankstyvame amžiuje. Ir e, tikimasi, kad bus atšaukta ta nuostata, kad būtų galima e, tuoktis teisėti tik nuo 18 metų. Gal e, reikia pradėti nuo 18, tai labai svarbu. Tai yra problema po 18 metų, kas vyksta. Nes profesionalai nuo to, kai sukanka e, vaiko 18 metų, tie pagalbininkai, profesionalai e, jau atsitraukia. Iš pradžių jie gauna paramą, jie suknasi globėjais. Niderlanduose galima mokytis toliau, gali susirasti darbą, bet jau nuo 17 metų reikia pradėti žmonės ruošti tam laikui, kai jiems sukaks 18. Yra namų nedidelių patalpų, kad vaikai keli galėtų gyventi e, juose kaip šeimoje, pavyzdžiui, panašiai ir bendruomenės yra atsakingos už tai. Mes e, E, turime e, taip pat pagalvoti, kaip kur apgyvendinti tuos žmonės, kai jiems sueina 18 metų, pabėgėlių reikalų taryba dirba ir mes bandome ieškoti išeities. Paprastai bandžiau paaiškinti jums tai. Visi iki 15 metų vaikai gyvena specialiuose šeimuose, nes visi tokio amžiaus vaikai iki 15 metų yra pažeidžiami nuo pat atvykimo į Niderlandus laiko. Uh, Mes vertiname, bandome nustatyti amžių, labai svarbu tą daryti mūsų nuomonė. Yra peršviečiami, e, pavyzdžiui, e, pečių juosta, e, kaklas ir taip pat riešai, kurie leidžia nustatyti lengviau amžių. E, kai kas gali pasakyti, kad ne visuomet tai yra patikima, nes tiksliai vis tiek negalima to nustatyti, bet mes e, įvedėme e, amžiaus patikrą ir apie 50 procentų pradžioje iš nustatytų atvejų buvo, tie žmonės buvo vyresni negu 20 metų. Taigi tikrai naudinga yra vertinti amžių. Dabar mes, vienu metu mes netaikėme to, dabar vėl pradėsime tą daryti ir galbūt po kiek laiko vėl to nebereikės. E, aš kalbu apie rentgeno nuotraukas. Iš tikrųjų sudėtingas procesas, bet tai yra naudinga dėl Dublino. Labai svarbu e, prisiminti, kad jeigu vyksti, kai atvyksti į pirmą šalį, e, tu gauni globėją, bet ir jeigu e, pervažiuoja žmogus jaunas į kitą šalį, tai jis vėl turi pakliūti pas globėją ir jeigu grįžta vėlgi pas globėją, tai yra svarbu apsaugant vaiko interesus. Ir mes manome, kad vaikas turi turėti galimybę gyventi su savo šeima ir jeigu šeima gyvena kitoje šalyje, svarbu leisti pasirinkti. E, dar vienas dalykas, kai mes nežinome, kur išvyksta vaikai, 50 procentų vaikų e, išvyksta ir nežinoma kur. Anksčiau tai buvo dabar mažiau negu 5 procentai yra tokių e, vaikų. Žinome, kad kartais tinksta e, nepilnamečiai, bet kuo mažesnis vienetas, kuris jais rūpinasi, tuo tikimybė mažesnė. Kai didesni centrai, tai tada iš jų gali pasitraukti, pabėgti daugiau nepilnamečių. Dėkoju, dėkoju visiems kolegoms, nacionalinių parlamentų atstovams. Diskusija buvo tikrai labai įdomi. E, norėčiau, kad visi paplotumėte mūsų svečiams kartu su manimi. Ir toliau dirbkime kartu, turime Europos taisyklės, turime prieglopščio priemonės. Mes dabar norime pakeisti kai ką dėl to, kad valstybės narės neįgyvendina nuostatų ir svarbu mums tikrai dirbti kartu, kad parodytume, jog solidarumas būtų realybė ir visos valstybės narės turi pademonstruoti savo atsakomybę ir nepamiršti, kokie yra svarbus vaikų migrantų interesai. Dėkuoju. So, colleagues, um, I think we are now... Gerbiami kolegos, dabar pereisime prie paskutinės mūsų sesijos. Žinau, kad kai kas planuoja išeiti, tai suprantama, ilgai dirbame šiandien, bet um, tiems, kas lieka, paskutinė sesija Padarysime labai trumpą. Prašau, jeigu norite išeiti, išeikite, jeigu norite pasilikti, pasilikite. Have, uh, a slide change. Okay, dear colleagues. Gerai, gerbiami kolegos. Keičiatės e, kortelėmis su savo duomenimis, puiku, matau. Prašau norinčius išeiti jau išeiti, o e, su likusiais pratesime darbą. Taigi, kolegos, pirmiausia, dėkuoju per šią paskutinę sesiją visiems pasilikusiems kolegoms. Suprantu, kad žmonių nelabai daug lieka. Ir pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems parlamento nariams, tiems, kas išėjo, tiems, kas lieka, jų darbuotojams. kaip e, dažnai juokaujama, dabar lieka trys e, Libio komiteto smarkuoliai, stipruoliai. Ir tikrai galime toliau pakalbėti apie tai, e, kaip sekasi dirbti prieglopščio dokumentų rinkinio srityje. Žinoma, Libė komitetas buvo labai susidomėjęs tuo, kas vyko per šį seminarą, per šias dvi dienas. Aš e, visko labai įsamei nevardysiu, nes e, dar turi vykti e, diskusija dalyvaujant Krainimo futbolo klubo iniciatyvos atstovams. Jie čia pas mus atvyko ir tikrai norime jų išklausyti. Dažnai būna taip, kad vyksta koks nors seminaras ir po to turime pateikti pranešimą apie jo rezultatus, apie tai, kaip sekėsi diskutuoti. Tad jūsų dalyvavimas mums labai svarbus. Kornelijai dabar pasiūlysiu trumpai, jeigu neprieštarautumėte. parengti ataskaitą, trumpą ataskaitą, nes e, reikės e, pateikti informaciją raštu. Kornelijos prašysiu mūsų darbo ataskaitą parengti ir bus parengtos įsamios ataskaitos apie visų trijų seminarų darbą. E, labai greitai po šios konferencijos visi gausite tas e, santraukas, tas ataskaitas ir prašysiu kitų, kitas ataskaitas parengusių kolegių e, taip pat trumpai jas pristatyti. Taigi dabar, Kornelė, pirmiausia, trumpai galėtumėte galbūt pristatyti jūsų seminarą. Taip, ačiū už trumpai. Kalbėjome labai svarbę temą. Kalbėjome apie prekybos žmonėmis aukas. Dalyvavo Europos kovos su prekybos žmonėmis koordinatorė ir ji pateikė mums įdomių duomenų apie priekybą žmonėmis. Svarbu paminėti tai, kad 65 procentai visų aukų priekybos žmonėmis nėra migrantai, jie yra ES piliečiai. Taigi e, ši problema siejasi ne tik su migrantais, bet su visais kalbėjome apie seksualinį išnaudojimą, išnaudojimą darbo rinkoje, taip pat apie priekybą žmonėmis siekiant prekiauti organais. Šioje srityje labai trūksta informacijos. Ir labai svarbu pirmiausia iš valstybių narių rinkti informaciją. Tai įmanoma padaryti tik tai tuo atveju, jeigu būtų konkrečiai apibriešta, kas yra priekybos žmonėmis auka. Uh, kaip turi būti nustatoma apskritai, kad asmuo yra priekyba žmonėmis auka. Kartais e, tai gali būti labai sunku padaryti. Na ir, žinoma, reikia taikyti mm, tinkamas priemonės, kai tai jau nustatyta, bet tu valstybės narys turėtų koordinuoti savo paužiūrį. Buvo pažymėta, kad e, reikia daug geresnės koordinacijos kaip turėtų būti dirbama su priekyba žmonėmis, kaip um, jai veikti. Tai didžiulis verslas, uh, iš kuriuo sugeba pasipelnyti ne tik uh, patys nusikaltėliai, bet ir uh, kiti asmenys. Yra didžiulė juodoji rinka šioje srityje ir um, baigdama pateiksiu mūsų įdomių diskusijų išvadas. Padaugėjo vaikų, kurie tampa priekybos žmonėmis aukomis. Turime būtinai pakeisti teisės aktus, kad e, uždegtume visas spragas, kad galėtume veiksmingiau kovoti su šiuo reiškiniu. Taip pat e, vaikai, e, vaikais prekiaujama siekiant juos įvaikinti, pašalinti jų organus. Kitais tikslais taip pat kalbėjome apie vaikų dingimą. Tai atvejai, kurių vis daugėja prekybos žmonėmis srityje. Nėra ne vienos valstybės, kurioje nebūtų prekybos žmonėmis atvejų. Niekas negali teikti, kad šis reiškinys jų neliečia. Tai um, svarbu visiems. Taip pat um, kyla klausimų dėl um, kompensacijų aukoms. Šias problemas taip pat reikėtų spręsti. Auka neturėtų tapti dar ir teisės auka po išnaudojimo. Galbūt uh, asmuo atvyksta į šalį neteisėtai, bet e, jis yra priekybos žmonėmis auka ir su juo turi būti elgiamasi teisingai, turi būti suteikiama apsauga, turi būti apsaugotos teisės. Mm, jas reikia atpažinti, tas aukas. Taigi visas problemų kompleksas gana sudėtingas. Reikia pagalvoti ir apie atvejus, kai valstybės narys nėra tinkamai gyvendinamos atitinkamos direktyvos. Taigi, priekybos žmonėmis aukų nustatymas yra būtinas. Labai svarbus turi būti užtikrinamas apmokymas šioje srityje. Be to kalbėjome ir apie žmonių kontrabandą. Tai nebūtinai tas pats, kas yra priekyba žmonėmis. E, vėlgi keliamas vaikų seksualinio išnaudojimo klausimas. turime spręsti šias problemas pagal Dublino reglamento priimimo direktyvą ir um, turime logiškai imtis veiksmų ir įgyventyti visas būtinas priemonės. Ačiū Kornelija. E, minėjau, kad vyko dar du lygiagretus seminarai dėl Dublino reglamento ir dėl sulaikymo bus e, parengtos atitinkamos ataskaitos ir jos bus pateiktos e, visiems kuo greičiau. Dėkuoju visiems, kas dalyvavo visose trijose seminarų sesijose. Taip pat Labai norėtume dabar išklausyti krainimo futbolo klubo atstovus. Tai gana teigiamas dalykas, teigiama iniciatyva. Mm, kolegos manęs jau ir klausė, kodėl nesimama pakankamų veiksmų integracijos prasme. Mm, nagrinėjame prieglopšio dokumentų rinkinį, kuris yra labai sudėtingas, tad mm, turėtume pagalvoti ir apie teigiamus su integracija susijusius dalykus, apie galimą teigiamą pabėgėlių ir prieglopšio prašytojų vaidmenį. Į mūsų posėdį atvyko Krainimo futbolo klubo savanoriai. kurie E, dirba įvairiose e, organizacijose, e, dirbančiose su prieglopšio prašytojais, su pabėgėliais. Mes, jeigu pažiūrėsime filmą, kaip suprantu, ir po to Gregory Plak kitų savanorių vardų ir savo vardų galbūt šiek tiek papasakos apie savo projektą. Manau, turime pakankamai laiko viskam. Ačiū, kad atvykote. Kaip sakiau, tai e, teigiamas pabėgėlių prieimimo ir integravimo aspektas. Taigi prašau parodyti savo filmą ir jį pristatyti. Ačiū labai siūlau pirmiausia pradėti nuo filmo, kad galėtume pristatyti jums savo projektą.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 Je voudrais aussi être un footballeur. Okay, so good afternoon, uh, everybody. Maybe we can continue with the. Labą dieną, dabar pateiksime Jums uh, savo prezentaciją PowerPoint formatu. Matėte, koks yra mūsų projektas. Um, Trumpai pristatysiu pirmiausia mūsų klubą. Esame Krainimo futbolo klubas visai netoli, prie pat Bruselio. Šis Bruselio rajonas yra labai daugia kultūris. Turime 300 žaidėjų iš 40 skirtingų šalių, taigi Matote, kad e, tai yra įvairių kultūrų e, derinys, įvairių socialinių sąlygų derinys. Žmonės susirenka kartais e, nepažįsta vieni kitų ir kartu žaidžia. Tam ir norėjome pradėti šį projektą, jis prasidėjo 2015 m. rugsėjo mėnesį, taigi dabar einame antruosius metus. Norėjome suburti tokį daugia kultūrį futbolo klubą, kad jame galėtų žaisti įvairių žmonės, kad galėtume juos integruoti. Taigi nusprendėme mm, bendradarbiauti su Fedesil ir kitais partneriais ir Pernai pradėjome šį projektą. Per pirmąjį sezoną mūsų klube lankėsi 700 pabėgėlių, dabar jau antrasis sezonas. Kasdien atvyksta nedidelės pabėgėlių grupės, po 6-10 asmenų ir jie treniruojasi, žaidžia tris kartus per savaitę. Vėliau suteiksiu e, žodį ir kolegai, jis e, daugiau papasakos. Tiesiog e, mes pirmiausia norime padėti pabėgėliams ir žinoma, tam pirmiausia reikia užtikrinti, kad jie mokėtų kalbą, nes kitaip bus labai sunku juos integruoti. Na ir kita būtinoji mūsų veiklos dalis yra futbolo treniruotės, žinoma. Norime mm, integruoti šiuos mm, jaunuolius mm, su mūsų jaunuoliais. Ir pabėgėliai e, yra įtraukiami į vairias komandas, nedidelėm grupelėm, pagal amžių. Tai labai svarbu, nes norime, kad jie galėtų užmėgsti kontaktą e, su vietiniais žaidėjais, kad jie galėtų tarpusavėje bendrauti, pabėgėliai ir vietiniai žaidėjai. Žinoma, tai nelengva padaryti, nes visada paprašiau būti su savo draugu, kuris kalba tavo kalba ir tik su juo bendrauti, bet siekiame šitaip juos integruoti. Taip pat labai svarbu, kad jie kartu valgo po treniruotės Tai e, labai svarbi integracijos dalis, nes e, taip susipažįstama, įmama kalbėti, mm, tai suteikia progų pasikeisti patirtimi, išgirsti jų istorijas, taigi tai mm, labai svarbi dalis, kurios neturėtume sumenkinti. Mes e, Nenorime trumpalaikis iniciatyvos, tai jau antrasis mūsų sezonas, kaip sakiau. Norime tęsti darbą ir toliau ir ateityje norėtume sukurti e, Belgijos ir visos Europos klubų e, tinklą, kuris e, įgyvendintų panašų projektą visur. Taigi norėtume perduoti savo iniciatyvą kitiems klubams, norėtume juos E, įtikinti, kad jie perimtų šią iniciatyvą iš mūsų, nei e, kuris yra čia e, kaip tik ir užsima šią veiklą, galbūt šiek tiek vėliau apie ją ir papasakos. Norime organizuoti turnyrą birželio mėnesį, pakviesime komandas iš klubų partnerių, kurie siekia panašių tikslų, dirba kartu su pabėgėliais ir žaisime kartu šiame turnyre, kaip ir kiekvieną dieną savo klube treniruotėse. Mums pasisekė, nes mus remia Europos komisijos nariai Dimitris Avramopulos, atsakingas už migracijos klausimus, ir e, Tibor e, Navračič, kuris atsako už sporto klausimus komisijoje. Žinoma, taip pat mus remia įvairūs fondai, UEFA vaikų fondas, Europos komisija, Engija, Karaliaus Budua fondas. Taigi matote, kad yra daug įvairių subjektų, pilietinės visuomenės atstovų, kitų subjektų, kurie teikia mums savo paramą, nes be jos būtų neįmanoma parengti ir įgyvendinti tokio projekto. Tai paskutinė skaidrė. Kas toliau? Norėčiau pabrėžti, kad mūsų projektas e, nedidelis, e, tai tik nedidelė pabėgėlių integracijos proceso dalis. Ir išgirsite ir kitų kolegų žodžius netrukus. Manau, kad Labai svarbu, kad e, visi pilietinės visuomenės atstovai, visi kiti partneriai, e, privačiojo sektoriaus atstovai, e, vis, valdžios institucijos dirbtų kartu ties tą pačią viziją, kad pabėgėliai būtų integruojami. Jie atvyksta, nori čia pasilikti, bet tas procesas labai ilgas. Reikia kantrybės, reikia viešųjų lėšų, nes kitaip negalėsime to užtikrinti norime pasirūpinti e, tuo, kad e, turėtume pakankamai e, rėmėjų, kad mūsų projektas būtų sėkmingas. Tai daugia kultūris klubas, jis yra būtinas, būtina jį palaikyti, jeigu norime gyvendinti tokį projektą. Galbūt kitose vietose gali būti sunkiau imtis tokių iniciatyvų. Skaičiai e, visai įmanomi, kasdien e, mūsų klube treniruojasi 6-10 pabėgėlių ir manau, kad e, tokio masto iniciatyvos gali imtis daug klubų ir komandų. Bonjour à tout le monde, je me présente, je m'appelle Grégory Bliuk. Aš esu Grégory Bliuk, esu nepilnamečio centro Valovė Saint-Pierre direktorius ir mes priimame tuos jaunolius, jie gyvena pas mus keturias savaitės, e, kad galėtume juos paruošti. E, Nukreipėme juos į institutus, į įsikūrusias struktūras. Man skita nedaug laiko, bandysiu viską aptarti keletą skaičių. Uh, pas mus yra 120, sulaukime 100-120 jaunuolių per mė, kas mėnesį. Nuo 2015 e, e, gruodžio pas, e, atvyko tuo metu 700, dabar jų mažiau. Tai yra nelidėmi nepilnamečiai, jie pavyzdžiui yra iš Afganistano, Eritrėjos, Gynėjos. E, viskas priklauso nuo to, iš kur tie žmonės atvyksta. 90 e, procentų sirų, 70 procentų afganistaniečių. Jeigu tie žmonės nori, jie gali pasilikti e, Belgijos teritorijoje. Manęs prašė kalbėti trumpai. Mūsų centras užtikrina e, stabilumą apie saugumo aspektų nekalbėsiu, jau kalbėjo viena iš kal, kal, kalbėtojų, iš tikrųjų mums svarbiausia pasirūpinti tų jaunolių saugumu, nes, kaip žinome, yra daugybė pavojų. Dirbame su gydytoju ir taip pat Ir pas, viskas darbas, tas procesas vyksta trimis etapais. Ehm, juos mokome, aptarėme įvairiausius dalykus - kultūrą, švietimą, religiją. Jeigu iškyla problemų, jeigu jie. Ne, Jeigu iškyla problemų dėl vertybių, mes kalbame apie tai, kaip viskas galėtų būti sprendžiama ateityje. Ehm, mes naudojame Europos fondų lėšomis ir norėčiau, kad pro, mūsų centre būtų gyvendinami projektai, kurie būtų naudingi visiems. Pavyzdžiui, yra kriketo klubas, bendradarbiaujame su juo, jis ypač pasitarnauja afganistaniečiams. E, su Krainemo klubas prieima afrikiečius. Man tik turčečiai ir visi kiti, jeigu jie norėtų žaisti futbolą su Krainemo futbolo klubu ir E, mes primame tuos jaunolius ir tai susijęs su papildomais dalykais. Suteikėme galimybę susipažinti su įvairiausiais dalykais ir stengiamės atsižvelgti ir, ir į jų mytybos poreikius, tradicijas, visi atneša savo valgių ir jais dalyjasi. E, tai jaunuoliai, kurie atvyko iš savo šalies, paliko savo šalį, atvyko pas mus ir mums, mūsų tikslas ir užduotis jiems padėti, nepamesti krypties. Mm, tai yra atvykimo į Belgiją proceso pradžia, mes norime juos lydėti ir suteikti galimybę pasirinkti vertingesnį gyvenimą. Ačiū. You, um... Ačiū. Ir noriu padėkoti visiems jums už tai, kad uh, papasakojate apie savo įkvepiantį darbą. Kalbėjome apie tai, kad integracija nėra paprastas e, darbas ar užduotis. Tai nėra tiek tai būtinybė parengti prieglopšio klausimus reglamentuojančius įstatymus. Reikia nepamiršti, kad kalbame apie žmonės, kuriuos priimame į visą visuomenę, į šeimas. Integracija todėl yra toks svarbus darbas. Manau, kad nacionalinių parlamentų atstovai turėtų atvykti į susitikimą integracijos klausimais. Tai aktualu ir tai yra klausimai, nes tai yra klausimas, kuriuos sprendžia vietos nacionalinių parlamentų nariai. Ir ką tik išgirdome apie įkvepiančius pavyzdžius apie darbą vykstantį praktiškai vietoje, vietos mastu. Ačiū dar kartą Jums už šį pristatymą ir kvepiantį pavyzdį. Iš tikrųjų, reikia kalbėti ne tik apie problemas, bet ir apie pavyzdžius, iš kurių galima pasisemti įkvėpimo. Kalbėti apie tai, kad pabėgėliai e, praturtina visuomenės, jie ne tik atneša problemų, jie prisideda prie visuomenės korimo, aš tikriausiai galiu taip sakyti. Ir kad, e, kad tie e, jauni vaikinai šiandien ateityje taps žvaigždėmis. Negalime visą dieną kalbėti tik apie problemas. Man atrodo, kad reikia baigti mūsų šiandienų susitikimą. Man atrodo, kad man atrodo, mūsų šiandienos renginys baigėsi. Nie, ar norite ką nors pasakyti? Norite, norite daugiau istorijų išgirsti? Kornelija nori dar išgirsti daugiau istorijų. Puiku, prašau. Aš sakiau, kad viskas vyks labai lankščiai Galbūt galėtumėme išklausyti ne baltaodžio pasisakymą. Nenoriu, kad tai nuskobėtų kontroversiškai. Žinau, kad jūs nepabėgėlis, bet iš tikrųjų jų pasigėdome čia šiandien. Nenoriu, e, kad tai nuskambėtų kritiškai, bet tikriausiai būtų įdomu pasiklausyti ir pabėgėlių. Labadiena. Aš nepabėgėlis Aš noriu kai ką pasakyti. Pasižvalgykite. Aš esu imigrantas atvykęs į Europą, bet tik tiek. Sveiki. Norėčiau pakomentuoti Benžamino žodžius. Aš e, mačiau, kaip, Benjamin, kaip jis dirba klube su vaikais ir noriu štai ką pasakyti. Kai vaikai ateina į klubą, jie visi būna susiskirstę į grupės iš skirtingų šalių, jie kalba skirtingomis kalbomis, juodos spalva netgi skiriasi, kaip ką tik supratome. Ir kai, jie, ir, ir kai visi tie barjerai pašalinami ir kai jie gali žaisti futbolą ar, ar žalies riedulį, jie viską pamiršta. Jie, jie pamiršta tuos dalykus, kurie juos skiria gyvenime. Ir noriu ypač akcentuoti vieną situaciją. Prieš keletą savaičių trečiadienį pradėjome kai ką Buvo dvi grupės, vienoje pusėje afganistaniečiai, kita, kita grupė buvo afrikiečiai, tamsiaodžiai. Ir bežaidžiant futbolo aikštėje vienas afganistantietis nukrito ir vienas iš tamsiaodžio atėjo padėti tam nukritusiam afganistaniečiui. Tai paprastas atvejs, bet tas dalykas, kad juodaodis berniukas atėjo padėti afganistaniečiui, Na, tai reiškia, kad užsimesgė draugystė. Tai, tai magiškas dalykas, kai užsimesga tiesai tai. Ir per vieną sekundę viskas gali pasikeisti. Ačiū. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, kad ir kokios kilmės bebūtumėte, nebijokite manęs. Aš. Kai kalbame apie įgalinimą, apie galių suteikimą kažkam turime kal... susitikti ir su tais, kuriems norime tų galių suteikti. Nebuvo nei vieno pabėgėlio. Sutinku, mes norėjome atsivesti pabėgėlių čia kad pamatytumėte, apie ką mes kalbame, su kuo dirbame, bet buvo sudėtinga, nes jie centre būna trumpai, jie turėtų kalbėti bent jau prancūziškai ir angliškai, kad suprastumėme juos. Ir jie nenorėjo eiti nuo bodžio konferenciją veikiausiai, aš sutinku, suprantu. Kitą kartą atsivesime. Ar norėtumėte ką nors pasakyti? Ir paskui jau baigsime mūsų renginį. Labas vakaras, noriu papasidalinti savo patirtimį su dėstytojas, e, mokytojas šiame projekte. Bandome jiems įdėkti prancūzų kalbos bazę, taip pat supažindinti juos šiek tiek su, su institucijomis, institucijų savoka, e, Briuselio mastu bei Belgijos mastu, nes Belgija yra juos priimanti šalis. Ir pokalbėse su jais bandome uh, E, surasti tiltų sąsajų tarp jų gyvenimo būdo ir musiškio, e, kalbėdami apie mytybą, klimatą, nes daugelis nėra pripratę prie, snieg, pripratę prie sniego, kai ką jis gazina, kitus, e, kitiems sukelia ekstazę. Buvo minėta sveikatos apsauga, transportą. Tai, kas nėra matę tramvajų, nėra pripratę prie tramvajų, pavyzdžiui, kurių yra Bruselėje. Ir taip, bendru, bandome taip pat užmėgsti ryšį per sportą. Kalbant apie, susivar, apie e, kliūtį suvaržymus, kur su kuriais susidūrėme, e, tie, tie jaunuoliai būna labai trumpą laiką, ne vienodą laiką, jie yra labai skirtingi, bandome skatinti juos geriau pažinti vieni kitus tarpusavyje, e, tuos iš Afrikos arba iš vidurio rytų susipažinti. E, kai kurie jų moka šiek tiek prancūzų, anglų, kiti vokiečių kalbos. Kai kurie iš jų iš viso nemoka europinių kalbų ir tarp afganistaniečių prašome, kad kas nors išverstų iš paštūnų kalbos, nes kartais ten kas nors moka keletą žodžių anglų ar prancūzų kalbą. Taip užmesgame dialogą su jais ir, ir, ir galiu pasakyti, kad tokia patirtis yra labai praturtinanti. Pradžioje jie būna e, na, tokie labai tylus, bet futbolas yra ta didžioji dovana, kuri paskui jų laukia. Ačiū. Tai tikrai svarbus dalykai, kalba, pasitikėjimo stiprinimas yra svarbus integracijoje. Noriu padėkoti visiems jums už tai, kad pristatėte E, šį įkvepiantį projektą. Aš pasirūpinsiu, kad du komisijos nariai atvyktų pas jūs pasidomėti ir tai tikrai puikus projektas, skirtas pabėgėliams. Ačiū už tai, kad skiriate laiką ir atėjote čia pas mus šiandien. Žinau, kad kai kas stebi internetu šį renginį, nes ne visi galėjo likti iki galo. Ačiū Jums už Jūsų darbą ir už tai, kad pasidalinote šiais tikrai pozityviais pavyzdžiais kolegos, ypač e, tie, kurie likote iki galo, ačiū šiandienos indėlį į mūsų konferenciją, dėkuoju visiems Europos parlamento nariams bei darbuotojams už šiandienos darbą. Parengsime e, seminarų išvadas, pask... atspausdinsime visą susijusią medžiagą. Ačiū. Ačiū visiems.